atsiprašau, diskusija baigta. Balsavimas įvyks kaip ir kitais klausimais, neįprastu aštuon, laiku 18 val. rytoj. Dabar svarstysime ponios Ojuland pranešimą apie bendrų vizų išdavimo ir apribojimų nustatymą Rusijos pareigūnams susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla. Žodį suteiksime keturioms minutėm e, poniai Kristinai Ojuland pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Sergejus Pankytskio pavardė yra gerai žinoma Europos parlamentui. 2010 m. gruodį, kai mes priėmėme metinį žmogaus teisių pranešimą, kur raginome taikyti daugiau teisingumo šiam drąsiam Rusijos advokatui, kur, kuris kovojo su korupcija. E, Buvęs prezidentas Vladimiras Medvedevas paaiš, pažadėjo, kad šis atvejis bus ištvirtas, tačiau teisingumas nebuvo įvykdytas. E, ir pažangos buvo pasiekta labai nedaug. 60 asmenų, kurie buvo įtraukti šią žmogžudystę, tik du e, daktarai buvo apkaltinti nerūpestingumu. Trys metai praėjo nuo tada, kai tragiškai žuvo Sergejus Magnitskis kalėjime, patyręs kankinimus ir medicinos pagalbos stoką jis sulaukė žiauraus elgesio, kankinimų. Panašaus elgesio sulaukė kitas jaunas advokatas Vasilijus Aleksenjanas, tai yra Mikhailo Khodorkovskio advokatas, kuris taip pat mirė po įkalinimo netrukus. Vietoj teisingumo E, kuris, kuris būtų parodytas kaltininkams dėl tų žmonių žūties, jie tebe dirba tie žmonės. Jie tiesiog važinėja Europos Sąjungą, perka čia turtą ir auklėja savo vaikus čia Europos Sąjungoje. Rekomendacijų yra siūlyma, siūloma štai kas. Valstybės narės turi šios praktikos atsisakyti. Būtina išaldyti tų asmenų turtą ir e, nebeduoti jiems vizų atvykti Europos Sąjungą. Tai turėtų pademonstruoti vertybėmis pagrįstą Europos Sąjungos politiką. Gerbiami kolegos, Putino režimas atgrėžė nugarą demokratinėms vertybėms ir teisiniai valstybei. Korupcija tapo e, Rusijoje valdymo oficialių pavadinimų. E, pagal e, Transparency International rodiklius Rusija yra to, tiek pat korumpuota valstybė kaip Nigerija. Taigi yra būtina pasakyti, kad Putino prašymas išduoti vizas vadinamųjų mėlynų pasų, tai yra valstybės tarnautojų turėtojams palengvinti vizos išdavimą yra tiesiog įžulumas. Tai reiškia, kad mes turime pritarti e, ir pritarti tokia politika ir išskėti rankas laukti tų korupcijos meistrų. E, prieš Rusiją, e, kai vyko Europos tarybos parlamentinė asamblėja, vietoj to, kad prisitaikytų prie paskelbtų taisyklių. Rusų kolegos kritikavo e, priimtas taisyklės ES ir kuris priimė tarybą. Tiesiog jie pagrasino ir tuo, kad nebesfinansuos Europos tarybos. E, Rusija ir Rusijai, e, Rusijos ir ES bendradarbiavimui iškyla grėsmė, tai turės įtakos taip pat ir Rusijos NATO bendradarbiavimui ir dialogui. Rusijos tarystė PPO rodo dar kartą, kad E, Rusijai nesvarbu to klubo taisyklės, ji tiesiog PPO, jinai pasirenka tas taisyklės, kurios jai patogios. Taigi, suformuluokime savo poziciją aiškiai. Magnitskio tragedija yra daug, šiek tiek daugiau negu tiesiog tragedija žmogaus kovojusių su organizuotu nusikalstamumu. Tai rodo, kad Rusijos visuomenė perėgėna sunku perėdavai laikotarpį. Prastėja politinis ir institucinis gyvenimas. Ir viena vertus tai paskatino korupcijos iškilimą, ir kita vertus tai paskatino pilietinės visuomenės prabudimą. Ir dabar Rusija yra sankryžoje. Visuomenė e, siekia teisinės valstybės. Mes negalime tiesiog leisti uh, kad Europos Sąjunga e, lauktų tų korupciją kaltinamų piliečių pas save, e, nes jie vagia e, turtą iš Rusijos piliečių. Turime tiesiog pritaikyti tas standartus, kuriuos esame įtvirtinę savo deklaracijose. Dėl to raginu kolegas paremti rytoj balsais šią rekomendaciją. Dėkoju. Ačiū kolegijai Ojuland. Pereikime prie spontaniškų pasisakymų procedūros suteikiu žodį kolegai Mikolašek. Mikolašek? Pone Mikolašek. Thank you very much. I had the wrong translation of my name, so that's why. Dėkoju, mano vardas buvo netaip ištartas, dėl to aš ne, nesurėjau iš karto. Dėkoju. Gerbiami kolegos. Sergejus Magnitskis buvo kovotojas už žmogaus teisės. Ir tas faktas, kad jis kovojo su organizuotu nusikalstamumu, rodo, kad buvo kovotojas už žmogaus teisės ir už demokratiją. Būtent dėl to turėtume paremti Europos parlamentą e, turime paremti rekomendaciją ir Europos parlamentas turėtų aiškiai suformuluoti savo poziciją, tuo pasiūsdamas aišku signalą Rusijai, kad jai būtų aišku, kad e, toks savo piliečių traktavimas, toks požiūris jums yra neprimtinas, nes demokratinėje valstybėje neįmanoma nesuteikti žmogaus, e, žmogui medicinos pagalbos. Kalinys buvo mušamas, kankinamas ir paliktas be priežiūros, nesuteikus pagalbos. Kai vyks tarybos su Rusija, ES būtina Rusijai priiminti žmogaus teisų svarbą. Ačiū. Ačiū. Nikolašek, dabar ponas Migalski. Dziękuję bardzo. Ja do pana Mikulaszika, jeśli można. Ačiū. Norėčiau kreiptis į kolegą, poną Mikolašeką. Sutinku su viskuo, ką sakėte, tačiau ponas Magnitskis kovojo ne už žmogaus teisės, Jis tiesiog buvo žmogus pasipriešinęs korupcijai. Ir dėl to prie jo buvo priekabiauta, jis buvo suimtas ir dėl to jis e, mirė kalėjime. Taigi mūsų visų bendra pareiga yra apeliuoti į visų valdžioje esančių asmenų Rusijoje sąžinę ir paskatinti pagaliau nebe, nebekurti tokios situacijos. Mes negalime jos toleruoti. Taigi turime išaldyti turtą visų tų asmenų, kurie bent kokiu būdu galėtų būti susijęs su um, šio ypatingo asmens um, mirtimi. Nes jeigu norime rimtai skleisti ES vertybės ir jas ginti. Jeigu jos mums ką nors reiškia, tai tuomet turėtumėm aiškiai pareikšti, jog tokio neteisingumo netoleruosime. Ačiū. Toliau ponas Protasievič. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu iš labai asmeninio gal požiūrio taško, pareikšdamas, kad aš kaip tik gimiau mieste, kuriame e, labai daug sovietų karių buvo dislokuota. Ir mes jau žiūrėjome tikrai kaip į normalius e, žmonės. Tai buvo mūsų kasdienybė juos sutikti gatvėje. Ir vis dėlto dabar norime kalbėti jau apie rimtus pokyčius Rusijoje ir visų to siekiančių Rusijos žmonių uh, vardu reikėtų pasakyti, kad tikrai e, neteisinga taikyti dvigubus standartus Europos Sąjungoje. Kaip mes galime leisti tokią praktiką savo teritorijoje? Viena vertus toleruojame neteisingumą, korupciją teisingumo sistemoje, o, o tuo pat metu vis dėlto neginame tinkamai pono Magnitskio. Mes iš tiesų turėtumėm pagaliau pagalvoti apie tuos tikrai sažiningus pokyčius siekiančius žmonės. Ačiū. Procedūra, prašau, žodžio tuo ir baigiama. Ir pabaigoje žodis dar kartą suteikiamas komisijos nariui Piebaks. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man tikrai didžiulė garbė dalyvauti šiuose debatuose dėl pono Magnitskio bylos komisijos vicepirmininko. Vardu tą darau. Europos parlamento rekomendacija tarybai dėl bendrų vizų išdavimo pribojimų nustatymo Rusijos pareigūnams susijusiems su Sergijaus Magnitskio byla yra tikrai e, reikšmingas žingsnis, nes Europos parlamentas demonstruoja labai nuoseklų požiūrį į šį atvejį jau vien jeigu e, paminėsime 2010 m. gruodžio 16 dienos rezoliuciją, kuria viskas prasidėjo ir tolesnės diskusijas, kurios kaip tik e, vyksta ir tęsiasi iki šiol. Ši rekomendacija e, ir jos patvirtinimas parodys Europos parlamento veiksmų svarbą ir Europos parlamento pasiryžimą toliau rūpintis pono Magnitskio atveju iš tiesų mes galėsime sutelkę, sutelkę pastangas galbūt paskatinti tyrimą Maskvoje, sklandų tyrimą, sažiningą tyrimą. Ir be abejo, kontroversijų vairių kilo dėl to, kad galbūt nebuvo viskas padaryta, kad Magnitskio byla būtų išspręsta tinkamai. Bet mes, Europos komisija, tikrai visuomet raginome e, Rusijos valdžią užtikrinti teisingą bylos ištyrimą. Ir mes tą darėme visais lygmenimis, e, rimtai pasišvesdami. Iš tiesų, Sergijaus Magnitskio byla yra dalis mūsų konsultacijų, kurios vyksta du kart per metus. E, taip pat ir su Rusija mes ir ministrų lygmenių apie tai kalbėjome taip pat ir viršūnių sustikimuose. Praėjusį mėnesį vyriausiai galiotinė e, ponė Ashton taip pat ir parlamente užsiminė apie pono Magnitskio bylą ir apie tai, kad turi būti įvykdytas teisingumas. Ji dabar susirūpinasi pažymi, kad trūksta pažangos Magnitskio bylą sprendžiant ir kad tai greičiausiai susiję su bendra tendencija E, Rusijos federacijoje, kai nėra užtikrinamas teisingumas ir teisingas bylų sprendimas. Tai kelia tikrai nemenka susirūpinimą Europos Sąjungai. Ir um, dar šiais metais e, prezidentas Van Rompoj kaip politinį gestą parašė laišką prezidentui Medvedevui, būtent e, akcentuodamas ir Magnitskio bylą. Čia e, yra minimi keli esminiai dalykai. Pirmiausia, mūsų prezidentas ragina um, um, poną Medvedevą pagaliau užbaigti Magnitskio bylą, nebevilkinti jos sprendimo. E, taip pat e, tinkamai atskleisti visas detalės susijusias su Magnitskio įkalinimu. Ir taip pat raginama užbaigti priekabiavimą prie Sergejaus Magnitskio motinos, kuris tęsiamas iki šiol. Tačiau atsakymo į šį laišką ponas Van Rompoj iš prezidento Medvedevo nesulaukė. Ir Ne tik šis laiškas buvo išsiųstas ponui Medvedevui, taip pat ir komisijos narė ponė Malmström yra rašiusi apie žmogaus teisų e, ir kitus teisingum, su teisingumu susijusius aspektus. E, taip pat apie tai buvo kalbama sustikimuose Nikozijoje šiais metais. Šią veiklą tęsti toliau labai svarbu dėl kelių dalykų. Pirmiausiai dėl to, kad tai yra um, Rusijos piliečio, Rusijos teisininko byla, kuri, su kuria buvo pasielgta neteisingai ir e, kuris nesulaukė um, teisingo um, savo bylos sprendimo. Mes turime, kaip ES, besiremanti bendromis laisvės, teisėtumo principų, e, žodžio laisvės e, vertybėmis e, ir toliau stebėti, kaip bus sprendžiama ši byla. Nes ji turi reikšmės ne tik Rusijos piliečiams, bet taip pat ir Europos Sąjungai. Kita priežastis, dėl ko ir toliau ryštingai dėsime visas pastangas į tai, kad byla būtų tinkamai išspręsta, yra tai, kad su šią bylą susiję ir daugiau dalykų, nes tai tapo um, teisingumo veiklos Rusijoje simboliu, ši byla būtent. Ir Rusijos piliečiai dabar nori pagaliau matyti teisingumo vykdymą šalyje. Tai tikrai yra labai e, įvairias spalvė byla, pademonstruojanti daug e, dalykų, netgi ne tik korupciją, kurie yra įsigalėję Rusijoje. Šios bylos išsprendimas pasiūstų aišku signalą visiems partneriams ir investuotojams e, Rusijoje, parodytų, kad Rusija iš tiesų stengiasi dėl teisingumo vykdymo. Taip pat Europos sąjunga be abejo suinteresuota tuo, kad e, šalia jos teritorijos ribų e, būtų stipri šalis. E, teisingumą vykdanti šalis. Mes norime būtent tokios Rusijos. Ir dabar žengėme, tikimės, tik, žengėmės, žengėme, tikimės teisingą žingsnį ir tikėtumėmės atitinkamų veiksmų iš Rusijos pusės, tačiau kol kas vykstas, viskas vyksta dėja priešinga linkme. Norėtųsi iš Rusijos valdžios e, sulaukti aiškaus sprendimo dėl to, kad Sergejaus Magnitskio byla bus sprendė, sprendžiama ir kad kaltieji bus nubausti. Mes be abejo priimame domen jūsų e, rekomendaciją ir raginimą komisijai ir diploma, mūsų diplomatinės tarnybos atstovams taip pat daugiau kalbėti apie šią bylą. Rekomendacijai gyvendinti be abejo reikia vienbalsiškumo, pritarimo iš visų ES valstybių narių. Nes kuomet kalbame apie Rusiją, turime tikrai labai subalansuotai derinti e, savo veiksmus. Ir e, yra labai jautrių priemonių, kurias e, taikome Rusijos atžvilgiu, jas turime tinkamai įvertinti, taip pat e, atsižvelgti į esamą e, praktiką šioje srityje ir įvairias gairias ir strategijas. Mes norime taikyti visapimantį požiūrį Rusijos atžvilgių, toliau tęsti dialogą ir taikyti įvairias su tuo susijusias priemonės leiskite jūs patikinti, kad Magnitskio byla tikrai ir toliau išliks mūsų dvišalių sustikimų su Rusija darbo atvarkyje. Kadangi e, mes negalime rizikuoti tuo, kad e, sankcijos, kurias galbūt numatytume dėl šios bylos nesprendimo, e, galėtų pakengti taip pat ir įvairioms, kitiem, įvairioms kitoms mūsų santykių su Rusija plotmėms. Taigi mes toliau tikrai tęsime e, bendradarbiavimą, bendravimą su Rusija dėl Magnitskio bylos ir, ir bandysime um, pasiekti tinkamą jos baigti. Ačiū ponui Piebalks. Diskusija šio klausimu baigiama. Balsuojama bus rytoj 18 val. Toliau mūsų darbo tvarkėje pono Vital Moreira pranešimas prekyba ir ekonominiai santykiai su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Pone Moreira, jums žodis keturioms minutėms.